pasiūlymus tvirtinti rezoliuciją. Az alábbi jelölési indítványokat kaptam. Szocialistų ir demokratų frakcija pateikė pasiūlymą, ponas Tarabela e, dirbs moterų komitete, DVI dirbs komisijai e, ryšiams su Korejais, pakeis pana Manką. Ar turite kokių pastebėjimų? Ne tuomet šie pasiūlymai yra tvirtinami.